Birželio 24 dieną 2015 metais aš e, paskelbiau, kad e, kad direktyva 2006 metų 112 e, dėl bendro, bendros mokesčių bazės yra gražinama ekon komitetui. Ekon komitetas Man pranešė, kad jis nesiūlo pasirašyti šio pranešimo, todėl procesas yra baigtas. Imko e, pagal